Uh, ladies and gentlemen, good afternoon. Ponios ir ponai, laba diena. Norėčiau pasisveikinti, nepraėjus nei 15, nevėlodami nei 15 minučių e, tęsėme darbą. Man teko garbė pirmininkauti šio popiečio e, posėdžio pirmai, pirmajai daliai. Kalbėsime apie ekonominę plėtotę, bendradarbiavimą ir krizę. Tokia bus, mus, bus mūsų šiandienos popiečio diskusijų tema. Ponios ir ponai, nenoriu nieko keisti, nenoriu keisti laiko numatyto popiečio kalbėtojams bei šio posėdžio dalyviams. Ir savo įžangoje apsiribosiu dviem pastebėjimais. Visų pirma, kaip naujosios e, valdžios institucijos, parlamentai, va, lyderiai visuomenės nuomonės formuojančios institucijos atremė svarbiausius iškilančius ekonominius iššūkius. Visų pirma, jaunimo nedarbo iššūkį. Jaunimo nedarbas egzistavo ir anksčiau režimuose. Sukilimai suteikė žmonėms, ypač jaunimui tose šalise vilti, kad viskas pasikeis ir sparčiai sparčiai pagerės, kad situacija sparčiai pagerės. Tačiau tai nebūtinai, taip nebūtinai vyko, kaip tokią situaciją valdyti. Kitas dalykas. Nemažai islamistinių partijų nori e, laikytis islamo ekonomikos principų su sąlyga, kad toks dalykas egzistuoja. Taigi, kaip vertinti tokį požiūrį paremtą isla, islamo ekonomikos principais ir kaip priimti iššūkius susijusius su, su, su tokia situacija? jei ekonomistas savo darbe dalyvauja, vadovaujasi islamo ekonomikos principais, kaip visa tai atrodo pasaulinėje ekonominėje sistemoje, kuri, na, nors nėra labai darni, bet e, bendrais bruožais e, joje vadovaujamasi pasaulio prekybos organizacijomis nustatomomis taisyklėmis. Ir kai kuriais atvejais labai griežtos ekonominės ir prekybos taisyklės e, galioja. Šiandienos popiečio kalbėtojai pristatys šias temas. E, išklausysime jų nuomonių. Pirmasis kalbėtojas, pirmoji kalbėtoja yra ponia Sara Čajas. Karnegi, Tartautinės taikos fondo atstovė, dirbanti Vašingtone. Jos gyvenimo aprašas nepaprastai spūdingas ir tuo tarpu ji nagrinėja sąsajas tarp korupcijos ir karinio ekstremizmo iškilimo išties gana mm, sudėtinga tema. Sara Čajas parašė knygą e, skirtą Afganistano e, situacijai, ten nagrinėjo e, Talibano istoriją. Taigi, ponia čia jas daugiau nebedėlsiu. Ne, jūs pasisakysite pabaigoje? Aišku, tuomet žodis ponui Samie Fawi iš Egipto. Daktaras e, Fazi yra Egipto šūra tarybos narys. Jis e, nuo 2009 dirba Aleksandrijos bibliotekos studijų centre. Jis yra konsultantas e, tarptautinėms organizacijoms, tokioms kaip USAIDS ir UNESCO. Jis yra baigęs, jis turi magistro laipsnį. valstybės valdymo srityje. Kitas mūsų svešas yra e, Rida Saidi, Tuniso žemės ūkio ministras. NEDA partijos narys. Atsiprašau, Mohamed Ben Salem. Jūs esate, kaip matau, NADA partijos vadovas ir esate e, vandens išteklių specialistas, pagal išsilavinimą inžinierius, bei taip pat dėstote Tuniso žemės ūkio aukštojoje mokykloje ir esate taip pat gavęs Strasbūro e, valstybės valdymo instituto ab, mokyklos apdovanojimą. Ir taip pat dar vienas mūsų svečias yra daktaras Hakima Faši, Iš Maroko jis yra e, tos šalies parlamento finansų ir ekonomikos komiteto narys. Jis taip pat yra e, Hasano antrojo universiteto e, dėstytojas. Atsiprašau, tai buvo daktarė Hakima Faši. E, e, čia atrodo at, mūsų situacija atitinka tą klišinę tipinę situaciją, kuomet e, moteris pirmininkauja ir daug moterų sėdi e, už stalo, bet todėl dabar sutiksiu žodį ponui Benselemui atidaryti e, šį, e, šį papietinį posėdį. دعني أولا أشكر أه Norėčiau visų pirma padėkoti parlamentui, Europos parlamentui už man, e, už kvietimą dalyvauti šiame renginyje, nes mes manome, esame įsitikinę, kad būtina e, palaikyti tikrą nuoširdų dialogą abipus ab, viduržėmio e, jūros abiejų pakrančių. Ir šiandien jūs turite galimybę tiesiogiai mus išgirsti ir mūsų išklausyti. Aš taip pat noriu pasidžiaugti tuo, kokius pasisakymus išgirdau šį rytą, e, mintimis, pasidžiaugti mintimis, kurias, komis pasidalima ponas Brokas, ponas Vimau, ir tuo, kad buvo pademonstruotas labai didelis supratimas ir suvokimas to, kas vyksta kitapus viduržėmio jūros. prisimename, e, pa, arabų pavasarį vis dar vadiname pavasariu ir, ir ateityje istorijoje jis taip ir bus vadinamas, tie įvykiai tai bus vadinami. Kai kas norėtų pereiti prie islamiškosios žiemos e, pavadinimo, tačiau noriu priminti visiems, kad net žiemą pas mus sviečia, šviečia saulė. Ir e, pas mus žiemą lyja. Aš kaip žemės ūkio ministras manau, kad žiema yra gražiausias metų laikas, nes e, žemės ūkio lietus yra ypač reikalingas. Ši, mūsų šiandienos posėdis bus skirtas ekonomikos klausimus varstymui. Bet prieš pradėdamas kalbėti apie tai, kas vyksta šiandien, norėčiau aptarti tai, ką mes paveldėjome iš ankstencio režimo. E, E, pas mus, mes iš Benali režimo paveldėjome 8 800 tūkstančių bedarbių, iš, 200, iš tų bedarbių 250 tūkstančių su aukštuoju išsilavinimu. Nežiūrint didelių mūsų vyriausybei iškilusių sunkumų mums pavyko pasiekti spartesnių augimo tempų ir dabar augimas sudaro 3,6 procento. Ir jeigu lyginsime mūsų rodiklius su e, kaimynų e, situacija, tai pamatysime, kad mes kaimynus lenkėme, net nežiūrinti tai, kad mūsų kaimynai nesusiduria su tomis pačiomis problemomis kaip ir mes. Revoliucija yra kaip, kaip žemės drebėjimas, vyksta pagrindiniai e, smūgiai ir po to seka papildomos bangos. Ir kaip, kaip jau sakiau, mes dar juntame tas pasiekmes augimo, augimą užtikrinome, o kalbant apie užimtumą, mums pavyko, čia remiuosi e, nepriklausomais, nepriklausomais vertinimais, e, mums pavyko sukurti 112 tūkstančių darbo vietų pastaraisiais metais. Daugybė darbo vietų buvo sukurta valstybės valdymo srityje. Ir e, tai aktyviai, ta, ta, tos darbo vietų kūrimas aktyviai vyko vasario kovo mėnesiais. Ir šiais metais sukurta 38 tūkstančiai darbo vietų. Jeigu palygintume šią situaciją su tuo, ko, ko pavyko Tunisui pasiekti iki revoliucijos, tai sakyčiau, kad šie metai yra geriausi ekonominių pasiekimų požiūrių Tuniso istorijoje. 2007 metais geriausiais, geriausių rodiklių metais a, režimo istorijoje buvo sukurta a, apie 60 tūkstančių darbo vietų. Mums pavyko a, e, pa, šį skaičių padvigubinti, sukurti dvigubai daugiau darbo vietų. Ir kalbant apie tuos 670 tūkstančių bedarbių, kurie dar neturi vietos, jų akimis e, dabartinė vyriausybė e, yra visiškai niekam verta, žlugusi, nes jie, ne, jie nesugebėjo jiems pasiūlyti darbo vietos. Ir nei opozicija, nei vyriausybė. Nėra žadėję tiek darbo vietų sukurti, kiek yra bedarbių. Taigi klausimas, kuris kyla, yra kaip įtikinti jaunimą, kuriems nepavyksta rasti darbo, kad galimybių yra, kad ekonominė situacija gerėja, gerėja ir ateityje bus galimybių ir jiems. Klausimas yra toks, kaip, kodėl mums nepavyko pasiekti geresnių rezultatų. Žinome, kad pasaulinėje ekonomikoje visos šalis yra susijusios, mes esame artimai susijęs su Europos ekonomika. Deja, krizė Europoje reiškia, kad fabrikai, subrangovai Tunise gauna mažiau užsakymų. Ir tuomet sunkiau kurti darbo vietas. Tuomet fi žyvyti. Duodami pažadai Dovilija didžiojo aštuoneto e, susitikime Prancūzijoje išsivysčiusios e, pasaulio valstybės kai ką pažadėjo arabų, pasaulio, arabų pavasario šalims. Buvo pažadėta apie 10 milijardų dolerių pagalba Tunis, Tuniso ekonomikai, kad kad mes, kad, kad mes galėtume atsiliepti į, į, įvairiausius mūsų ekonomikos poreikius ir išspręsti jaunų e, bedarbių problemą. Tačiau tie pažadai netapo e, praktiniais veiksmais. Tunisas kol kas nėra gavęs nei vieno dolerio iš tų pažadėtų milijardų. Todėl norėčiau paklausti, ar ta pažadėta kalbant apie tą pažadėtą paramą, ji mūsų nepasiekė dėl e, e, įvykusių rinkimų rezultato, rezultatų, ar čia viską e, pakeitė krizė pusiautėjanti Europoje. Aš beveličiau tikėti, kad e, an, antrasis paaiškinimas yra priimtinesnis. Tačiau Vis dėlto duotas pažadas nebuvo ištesėtas. Iš tikrųjų, mes e, norime prašyti pagalbos ir norime. Mes, nor, mes atvykome čia, kad primintume, papasakotume apie tai, kad Amerikos ekonomikai labai daug E, naudos davė ta ekonominė parama, kurią Junktinės valstijos suteikė Europai po antrojo pasaulinio karo. Turiuomenį e, paramą taip pat suteikta Ispanijai ir Portugalijai po to, kai šios šalis e, perėjo prie demokratijos. Vakarų Europa Taip pat pati vakarų Europai pačiai buvo naudinga ta parama, kurią jis suteikė rytų Europos valstybėms. E, rytų Europos valstybių vystimasis, ekonominis vystimasis buvo naudingas likusiai Europai. Todėl norėčiau pabrėžti, kad investicijos į arabų pavasario valstybės yra investicijos į ateitį. Investicijos į vidutinės trukmės ilgalaikį laikotarpį ir noriu pabrėžti, kad tai atitinka visų susijusių šalių ekonominius interesus. Tai taip pat leistų užtikrinti demokratiškų principų sklaidą bei taip e, atsižvelgtume į abiejų pusių interesus. Tačiau reiktų atsakyti iš tai kokį klausimą. Ar yra, ar dar egzistuoja optimistinės požiūris į ateitį, optimistinė vizija nusiteikimas investuoti į arabų pavasario valstybės. Ir kalbėdamas apie arabų pavasario valstybės, aš turiu omeny ir Maroką, nors šioje šalyje revoliucija neįvyko. Manau, kad mūsų broliai Maroke prisijungė, e, prisijungtų prie to judėjimo, net jei tai būtų, net jei jų atveju tai yra kitas kelias. Dar vienas dalykas. Ekonominės priemonės e, pagal islamo teoriją. Iš tikrųjų, islamo ekonomikos principai yra išdėstyti islamo finansuose. Ir šiuos principus e, e, taikyti šiuos, pritaikydami šiuos principus mus, mus pralenkė Isla, Londonas, Luksemburgas, kitos finansų sostinės. Mes tiesiog sakome jų pėdomis. Norėčiau paminėti Zakat fondą veikianti Tunise. Tai yra fondas, kuris uh, E, gyvuoja e, iš dotacijų, iš to, kas saukojama. Pavyzdžiui, panašus fondai egzistuoja Prancūzijoje, jeigu juos finansuoja e, krikščionys prancūzai. To, toks pat fondas egzistuoja ir pas mus, jis skirtas padėti patiems vargingiausiams visuomenės nariams islamo ekonomika neprieštarauja e, tarptautiniai ekonomikai. Tai yra liberali ekonomika, kuris skatina asmens individo iniciatyvą. Ir iš tikrųjų nėra pagrindo manyti, kad egzistuoja kažkokios islamo ekonominės teorijos, kurios prieštarauja tarptautiniai ekonominiai teorijai. Ačiū. Ačiū Jums taip pat ir už tai, kad laikėtės Jūsų pasisakymui skirto laiko. Dabar suteiksiu žodį e, panui Same Fozi. Ne, nu taip, panui Heinenui. Ačiū, dėkoju Europos Sąjungai ir Carnegie International už kvietimą dalyvauti šiame renginyje. Manau, kad diskusija yra vaisinga, kai kalbame apie ekonominę situaciją ir lyginės teisės, pilietinės teisės ir naujų valstybių restruktūrizavimą arabų pavasario šalise. Pabandysiu išplėsti šį spektrą šiek tiek ir plačiau pakalbėti apie politinę ekonomiją įskaitant Egiptą, grinai techninius e, ekonominius dalykus aptarti. Na, pirmiausia, Egipto ekonomika vis dar kenčia nors, nuo, nuo didelio nuosmukio, o vyriausybė susiduria su nemažais iššūkiais, kurie kaupėsi dėl to, kaip atgaivinti ekonomikos augimą, pasitikėjimą rinko iš investuotojų pusės, politinę institucinę tikrumą, kadangi politiniai neramumai daro neigiamą įtaką ekonomikai Egipte. Pagal vyriausybės statistiką mes tikimės 2 procentų augimo tik tai šiais metais. O naujai fiskaliniai metai 2013-2014 metai, kaip minėjo finansų ministras Šūro taryboje. Taip pat nedarbo lygis sudaro maždaug 13 procentų, o vidutinė nedarbo trukmė yra 3 metais 40 procentų bedarbių. Turime atsižvelgti į tai, kad dauguma bedarbių Yra žmonės, ką tik baigė išsilavinimą, gavę išsilavinimą, jaunimas, kurie dalyvavo revoliucijoje, reikalaudami laisvės ir teisingumo ir galime suprasti e, jų pyktį ir nepasitenkinimą dėl dabartinės ekonominės situacijos. Vyriausybė yra paskelbusi 800 20 e, milijardų Egipto svarų biudžetą kitiems finansiniams metams, o deficitas bus maždaug 200 milijardų Egipto svarų. Vyriausybės plane numatyta laipsniška reformų programa, racionalizuojant energijos subsidijas, kova, kova su mokesčių vengimu daugiau nekilnojamo turto mokesčių surinkti ir dėkti, dėkti mokesčius už greitą juostį interneto ryšį, siekiant padengti deficitą, e, išleidžiant vidaus skolos vertimis popierius. E, jeigu šią situaciją vertinsime kaip didžiulę problemą, su kuria susidurėme, reikia stabilizuoti ekonomiką, kovoti su konkurencija, padėti pagrindus visą apimančiam augimui, tai situacija, aišku, yra gana sudėtinga ir kelinti nerimą. Makroekonominis stabilizavimas reikalauja įgyvendinti nepopuliarias politikos priemonės tokie šaliai kaip Egiptas, o tai reiškia, kad reikia mažinti subsidijas, didinti mokesčius, ir tokios politikos priemonės sukels e, socialinius neramumus, netgi politinius neramumus. Jeigu vyriausybė bandytų primesti tokias naujas priemonės, nesukūrus bendro sutarimo tarp įvairių politinių veikėjų, skaitant ypač opoziciją, tai bus daugiau politinių neramumų, o jeigu vyriausybė bandys e, atidėti tokių priemonių gyvendinimą, kaip Ji bandė padaryti, bandydama gauti finansinę paramą iš e, regioninių e, sąjungininkų. Problemas galima atidėti, tačiau galų gale e, ši situacija grįž. Ir parduoti tokias priemonės platesnėje visuomenėje reikia pirmiausia tam sukurti politinį sutarimą tarp įvairių politinių frakcijų, ypač įskaitant opoziciją. opoziciją to nepadarysi be tokių sudėtingų klausimų aptarimo. Pavyzdžiui, rinkimų įstatymo, konstitucijos peržiūrėjimo, teismų reformos. Kai kurie kažtai aptariami klausimai dabar darybose tarp e, vyriausybės ir opozicijos yra būtent šie. Abi pusės, jeigu jos nori stabilizuoti politinę situaciją, Egipte turi daryti nuolaidų. Reikia siekti kompromisų, jeigu norima sukurti stabilesnį demokratinį perėjimo e, mechanizmą Egipte. Turiu tokių kritiškų baigiamųjų pastabų. Pakalbėjau apie bendrą situaciją, statistiką, apie tai, ką ketina vyriausybė daryti ir dabartinius prieš, prieštaravimus tarp opozicijos ir vyriausybės. Ir pabaigai Aš turiu keletą išvadų, kurias aš e, padariau dirbdamas e, parlamente ir kaip mokslininkas dirbantis vystimosi srityje. Pirmiausia, finansinė reforma pradėta be platesnės vystimosi vizijos Egipte. Tai yra problemas, kurias susidurėme dabar. Tai reiškia, kad jeigu norime e, nugalėti dabartinės finansinės problemas, tai turime grįžti prie tų pačių e, šūkių keltų per revoliuciją - socialinis teisingumas, politinė laisvė. O tai reiškia, kad reikia kurti vystimosi viziją, kurį įtraukti įvairios e, visuomenės dalis ir e, numatyti tikslus, kad būtų siekiama pažangos. Deja, tokios vizijos iki šiol neturime. Arba bent jau aš jos nematau. Jeigu pažvelgsime į diskusijas žiniasklaidoje, pamatėsime, kad didžiausia dalis tos diskusijos yra susijusi su korupcija, ginčiais tarp įvairių politinių frakcijų, tačiau nematau jokių šviečiamų idėjų dėl švietimo plėtojimo, pilietinės visuomenės vaidmens plėtojimo, kaip sukurti tikrą ekonomikos ir visuomenės plėtrą. Tokių diskusijų nėra. Be to, matau, kad atsiranda autoritarinis stilius e, tvarkantis su nevyriausybinėmis organizacijomis. Tai yra stengiamės išplėsti e, piliečių dalyvavimą už miestų ribų, kaime, kur pagrindinė užduotis yra įtraukti žmonės, kurti socialinį kapitalą. Kad būtų galima pasiekti kažkokio tai ekonominio vystimosi. Man nerima, kelia skurdo lygis Egipte, pagal oficialią statistiką 25 procentai miestuose o, ir 40, 50 procentų e, Egipto šiaurėje. Kaip nugalėti skurdą? Skurdas gali sukelti daug e, problemų - socialinį priekabiavimą, e, religinius ginčius ir toliau. Skurdas gali, gali būti atsakingas už labai daug socialinių, ekonominių ir kultūrinių problemų, kaip nugalėti skurdą be platesnio vystimosi plano. Antras komentaras. Aš gana skeptiškai žiūriu į dabartinės vyriausybės sugebėjimus pasiekti realų ekonomikos restruktūrizavimą ar ekonominius pokyčius tokioje šalyje kaip Egiptas. Aš nemanau, kad politinė, politinis dabartinės vyriausybės požiūris yra atsakingas. Tai yra silpnas požiūris, nesugebant komunikuoti su didelė dalimi Egipto visuomenės. Ir šiuo atveju čia ne antagonizmas ar konfliktas tarp islamistų ir pasaulietinių jėgų yra svarbus. Galima pamatyti, ir islamo stovykloje, islamistų stovykloje piktų balsų prieš vyriausybę. Aš netgi pažįstu keletą e, žmonių iš Laisvės ir Teisingumo partijos, kurie kritiškai atsiliepia apie dabartinės vyriausybės darbą. Trečia, trečias kritinis komentaras. Negalima atsijėti socialinių, ekonominių, nuo grinai ekonominių, techninių teisų. Pateiks pavyzdį iš ankstesnės diskusijos. Diskusija buvo susijusi su religijos laisvė Egipte. Galiu pasakyti, kad kai kurie religiniai, tam tikra dalis religinės įtampos yra pagrįsta socialinėmis ekonominėmis problemomis, tačiau taip pat galima pasakyti, pasakyti kad yra gerai pagrįsta, e, gerai įsišaknyjusi diskriminacija prieš kai kurias religinės grupuotės, įskaitant krikščionis. Ja galima pastebėti. Bet jeigu žmonės nusprendžia emigruoti, tai yra nerima keliantis reiškinys, kai kurie krikščionės nusprendžia emigruoti. Ką tai reiškia? Turtingi išslavinę e, žmonės, kurie turi daug ryšių, nusprendžia emigruoti. Tai reiškia, tai dar viena smegenų nutekėjimo banga, kuri įtraukia taip pat ir mus, musulmonus. Tačiau krikščionių bendruomenės narių skaičius čia yra didesnis. Tai yra nuostolis žmogiškojo kapitalo, socialinio kapitalo ir finansinio kapitalo nuostolis. Na ir pagaliau norėčiau pakalbėti apie tai, ką minėjo pirmininkė, labai trumpai, apie islamo ekonomikos teoriją. Aš e, tai sakau su susidomėjimu, tačiau nematau kol kas e, tikros e, islamo ekonominės teorijos. Ja galima rasti teoriškai knygose, literatūroje, tačiau praktikoje Aš islamo politinių partijų tikiuosi, kad jos e, kurs socialinę ir ekonominę politiką, kuri atspindėtų tą islamo doktriną. Tačiau nepamačiau to iki šiol ir matau tam tikrų prieštaravimų, konfliktų tarp pačių islamistų ir norėčiau paminėti paskolų klausimą. Tai yra karštas klausimas šūra taryboje. Kiekvieną kartą, kai prašome patvirtinti kokį nors naują įstatymą, kyla ta pati diskusija. Kai kurios partijos islamo grupės kalba, kad paskolą galėtum gauti, turi priklausyti religijai, religiniai visuomeniai. Tai yra religinis pretekstas. O tai reiškia, kad laikas atidėti į šalį bet, kokius, bet kokias e, teorinės doktrinas, reikia dėmesį stelkti į viešąją politiką. Jeigu viešoji politika atspindėtų pagrindinės islamo vertybės, tai, tai būtų gerai pokyčiams mūsų visuomenėje. Tačiau skept, aš esu skeptiškas, nes dabartinės siūlomos politinės priemonės atspindi naujas liberales tendencijas ekonomikoje be jokių skirtumų, kurie būtų pagrįsti religijos suprantimu ar turėtų kažkokią religinę perspektyvą. Mes dar turime palaukti, kol pamatysime kokias nors islamiškas viešosios politikos priemonės ekonomikoje, kas atspindėtų naują požiūrį nuo skirtingą nuo dabartinio, kuris nesiskiria nuo to, kas, ką turėjome anksčiau Mubarako režimo metais. Ačiū. Labai ačiū, daktarė Anin. Ir dabar prašau e, daktarė Akima Fasli, prašom. سيدة رئيسة الجلسة سادة الحضور الكريم Dėkoju. Pone pirmininkė. Man, man tikrai didelė garbė būti čia šiandien. Esu dėkinga parlamentui už tai, kad surengė šį susitikimą, kurio kalbama apie ekonominius, politinius e, arabų pavasario valstybių aspektus. Šios diskusijos padės mums geriau suvokti, kas iš tikrųjų vyksta dabar, bei užtikrins geresnius dvišalius e, santykius tarp Europos parlamento ir arabų pavasario valstybių parlamentų. Šio pavasario tikslas tų uh, permainų tikslas buvo užtikrinti pereimą į demokratiją ir pasiekti tų šalių visuomenio ekonominio vystimosi. Maroko žmonės, Maroko gyventojai buvo šalia visų tų judėjimų ir įvykių. Mes stebėjome padėti ir mes Taip pat bandėme suspėti su visais ekonominiais ir socialiniais pokyčiais ir persitvarkymo. Taigi, iš esmės, ta, tas naujo gyvenimo pagrindas yra užtikrinti taip pat ir, ir procesų vykstančių išorėje už mūsų valstybės sienų e, suvokimą ir, ir, ir pagarbą jiems. Mūsų karalius pasakė kalbą 2011 e, Liepos mėnesį buvo pakeista konstituciją, paskui buvo, į valdžią atėjo nauja vyriausybė, buvo surinkti nauji rinkimai. Partijų veikiančių Marokė jau ilgą laiką atstovai atėjo į valdžią. Šiuos, šiuos pokyčius įgyvendino įvairių partijų alijansas. Taigi vyriausybė privalės atsižvelgti į žmonių pageidavimus ir norus. Tai, kas vyksta tarptautiniu mastu, daro įtaką mūsų šaliai. Taip pat mes e, paisome visų įsipareigojimų numatytų mums pagal sudarytas dvišalės sutartis su kitomis valstybėmis. Marokas išgyvena sudėtingą ekonominę, politinę ir kultūrinę situaciją. Vidutinė klasė, kuri yra bet kokios visuomenės vystimosi pagrindas, yra suirusi dėl politikos, kuri buvo vykdoma šalyje, dėl jos atsirado grupelė žmonių, kuri, kurie buvo labai turtingi ir kita visuomenės dalis e, labai nuskurdo. Reikia pasakyti, kad situacija, kalbant apie jaunimą, e, o jaunimas sudaro didelę Maroko gyventojų dalį, Jaunimas ypač kenčia dėl nedarbo ir nemažai įsilavinusių jaunų žmonių neturi darbo. Šalyje buvo vykdomos struktūrinės reformos, tačiau jų uh, gilesnio poveikio šalis nepajuto dėl ekonominės, dėl vykdytos ekonominės politikos, dėl labai netolygaus uh, šalies išteklių paskirstimo bei korupcijos. Uh, Vyriausybės programa, kuriai pritarė parlamentas, numato nemažai svarbių prioritetų, tarp jų naujų valstybės valdymo struktūrų kūrimą, taip pat vienybę šalies, vienybę šalies viduje. Numatytos ir priemonės, ir tokios priemonės kaip kai kurių e, fondų panaudojimas siekiant finansuoti įvairių sričių sektorių reformas. Vyriausybė sukūrė 50 e, postų laikotarpį nuo 2011 iki 2012 ir ji taip pat atidarė nemažai smulkių įmonių. Taip pat šalyje įgyvendinta fiskalinė reforma. Kaip girdėjote šį rytą, Maroko vyriausybė surengė seminarą skirtą fiskaliniai reformai gyvendinamai šalyje. Kalbant apie finansus ir apie finansų sistemos reformą, pasirinkome požiūrį, pagal kurį įtrau, siekiame įtraukti visų partijų dalyvavimą. E, taip pat numat... E, svarbi problema, kalbant apie šią sistemą, yra pensijos fondai. Reikia, ja, tą, tą klausimą reikia kažkaip išspręsti. Kita didelė problema - korupcija. Siekiame įgyvendinti reikalingas reformas, kad išspręstume šiuos iššūkius. Vyriausybė, kurioje dirbame, yra pasirinkusi, yra apsisprendusi e, reformas įgyvendinti nuosekliai, stabiliai ir užtikrinti e, tautos vienybę, taip pat puoselėjant islamo ir arabų kultūrą. E, ir, ir kodėl kažkodėl teigiama, kad moteris yra labai plepios. Dabar E, tikiuosi įvyks atviras keitimasis nuomonėmis, netrukus suteiksiu žodį dviems nacionalinių parlamentų nariams iš Slovakijos ir Vengrijos ir taip pat dviems Egipto atstovams. Norėčiau paprašyti jūsų kalbančiųjų nekalbėti ilgiau nei po dvi minutės. Apgailestauju dėl to, bet būsiu tikrai griežta. Pone Droba, žodis jums. Okay, Dėkoju, kalbėsiu trumpai. Norėčiau padėkoti už įdomius pasisakymus. Norėčiau Egipto atstovų paklausti apie tai, kokios priemonės yra planuojamos E, kovai su demografinėmis problemomis. E, mes žinome, kad nuo 1997 metų, kai Egipte gyveno apie 20 milijonų žmonių, dabar yra 85 milijonai žmonių ir tai kelia labai daug problemų. E, todėl norėčiau paklausti jūsų, kokie yra jūsų vidurio laiko tarp ekonominiai planai ir tikslai, sprendžiant demografinės problemas E, toliau kitas klausimas yra e, dėl skirtumo, kurį siūlo islaminės partijos, e, kalbant apie socialinį, mod, jų siūlomą socialinį modelį ir e, tą modelį, kuris yra grindžiamas laisvąją rinką. Aš žinau, kad yra tam tikrų e, problemų dėl palūkanų normos, Jūs minėjote, kad žiūrima, kokiam tikėjimui priklauso žmonės teikiant paskolas, tačiau aš norėčiau paklausti vis tik, kaip jūs planuojate spręsti tokias problemas, tas ekonominės problemas. Okay, that, that was, uh... Dėkoju, tai buvo klausimas, kuris buvo skirtas Egipto atstovui, tai galbūt jūs galėtumėte iš karto ir atsakyti. then uh, we'll have to... And, and... Tai tuomet e, mes išklausysime kitų klausimų. Pone Singer Sanan iš Vengrijos, prašau. E, elnök asszony, e, Ben Szállam miniszter úr előadásában nem... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponas Ben Szállam savo pasisakymę paminėjo maršalo planą ir e, lygino e, tą pereinamąjį laikotarpį su, e, su tai, kas vyko rytų Europoje, kuomet buvo nuo komunizmo pereinama prie demokratijos. Tačiau iš tiesų e, rytų Europoje nebuvo maršalo plano. Dėl, iš to maršalo plano pasipelnė vakarų Europą po antrojo pasaulinio karo, bet su rytų Europą tai neturi nieko bendra. E, ir pasibaigus komunizmo e, laikotarpiui e, rytų Europoje e, buvo investuojama daug, įskaitant ir Vengriją, tačiau tos investicijos buvo susijusios su dvišaliais interesais. Ir Aš manau, kad aš galiu kalbėti taip pat ir kitų valstybių narių vardu, bet galiu pasakyti, kad mes e, Vengrijoje e, siekiame gilinti savo santykius su arabų pavasario šalimis, bet kad tai įvyktų, mums reikia solidžios, solidaus ekonominio pagrindo, e, kažkokios solidžios sistemos. Vengrija gali pasiūlyti labai daug, ypač kalbant apie investicijas. Į, pavyzdžiui, investicijas į drekinimo sistemas mes neturime e, savo patirties su drekinimo sistemo, su sistemomis. Jūs paminėjote paskolas, kurios yra e, išduodamas pagal islam, islamo teisę. Aš žinau, kad palūkanos yra draudžiamas pagal islamo teisę. Dėkoju, sako pirmininkė, o dabar e, suteiksiu žodį e, kitiems klausytojams užduoti klausimus. Ponas Miki iš Egipto e, pasisakys pirmasis, e, suteiksiu žodį jums to jau pat, bet noriu dar kartą priminti, nekalbėkite ilgiau kaip dvi minutės. طيب هو انا طبعا مداخله كانت في في السيشن اللي فات فانا هاخد norėčiau prisiminti šią, šį rytą svarstytą temą. O kalbant apie dabar svarstamas temas, norėčiau pateikti skaičių, papasakoti apie e, pramonės padėtį Egipte. Mums nepavyksta išspręsti žaliavų e, problemos. Taip pat mes sprendžiame privataus sektoriaus problemas. Investicijos į pramonę 2012 sudarė 13 procentų, o 2011 e, tos investicijos sudarė apie 9 procentus. Ir kalbant apie šį sektorių, manau, kad mums reikėtų platesnės vizijos, ypač kalbant apie e, perdirbimo pramonę ir paslaugų sektorių. Mums reikia ir teisės aktų e, šio, šiais klausimais. Taip pat norėčiau priminti, kad šį rytą vienas iš parlamento narių uždavė klausimą dėl įstatymo dėl asociacijų. Šis įstatymas Egipte dar nepatvirtintas, yra įvairių to įstatymo koncepcijų. E, girdėjau pasisakymų, kad Egiptas yra labai uždara valstybė ir nenumatyta galimybė steigti asociacijų su organizacijomis iš užsienio. E, kita egzistuojanti koncepcija - visiškas atsiverimas. Ir trečioji kon koncepcija, trečias požiūris atverti duris e, organizacijoms iš užsienio, tačiau išlaikyti šalies vidaus saugumą. Svarbiausia yra tokių asociacijų organizacijų finansavimas bei to finansavimo tikslai. Turime e, žinoti finansų kilmę kuomet finansuojamos kažkokios organizacijos ir mes domėjomės panašiais įstatymais Junktinėse valstijose, Junktinėje karalystėje. Ir turiu pasakyti, kad tose šalyse e, įstatymai šio klausimu yra labai griežti. Merci. Uh, thank you. Uh, um... Ačiū. Turiu pasakyti, kad E, kalbėtojų sąrašas jau nebetesiamas, nes jeigu pratesime jį, tai bus neįmanoma visiems suteikti galimybės kalbėti, o pranešėjams ir pranešėjai suteikti galimybę atsakyti. Taigi toliau. Ponas Brakatas pateikė prašymą pasisakyti iš Belgijos euh, le ministre Ben Salem. Vous avez... Ačiū. Noriu kreiptis į ministrą Ben Salem. Jūs kalbėjote apie ryšius su Europos Sąjunga. Norėčiau pažadus. Norėjau priminti Dovilio konferenciją, kurioje ES ir JAF pažadėjo 50 milijardų e, atgimstančios demokratiškoms valstybėms e, arabų e, pasaulyje. Ir tuo pat, tomis pačiamis dienomis reikėjo surasti 10 milijardų dolerių, kurie buvo reikalingi, kad išgelbėtume Graikiją. Kreipiuosi kolegas. Komet kalbate su arabų pasaulio valstybėmis, būkite konkretus, sąžiningi ir neduokite uh, pažadų, kurių, kur, kurie ne, ne, ne, nebus išlaikyti, nes tų šalių laukia didžiulis nusivylimas, kai paaiškės, kad tie pažadai nebus įgyvendinti. Londono, Paryžiaus, e, Briuselio biržose kalbama apie islamo finansų interesus ir e, veiklą. Tikriausiai didžiausias e, susidomėjimas, kalbant apie tai, yra bandymas pritraukti didžiulės lėšas, kurios yra islamo šalių bankose. Dar keletą žodžių apie islamo ekonomiką. Jeigu ta ekonomika siejama su vyriausybėje esančiomis partijomis ir kita vertus, jeigu čia remiamasi liberale ekonomika, kuri, kaip, kaip matome, uh, žlugo Europoje. Aš nekalbu apie laukinį kapitalizmą. Ir mes, ES valstybės, jeigu mes raginame arabo valst, arabų valstybės pasirinkti liberalios ekonomikos kelią, manau, kad tai nėra visiškai tinkamas dalykas, jos turi rasti savo kelią. Reikėtų tiesiog teikti konsultacijas. Uh, Ačiū. En plus, je vous ferai remarquer poliment que vous avez fait des commentaires, ce qui est votre droit. Jūs turėjote teisę pasisakyti, tačiau jūs visiškai neuždavėte jokio klausimo, nors turėjote užduoti klausimą. Ir dabar žodis kitam kalbėtojui, ponui Marzuk. Oh, please. Ponas Marzukas paprašė žodžio. Prašau, dvi minutės kaip ir kitiems. Viena širdingojo ir visagalio Dievo vardu norėčiau pasidalinti savo, pasidalinti savo pastebėjimais ir kreiptis į poną Fauzy. Nebūtinai įvaizdis vertinant padėtį Egipte turi būti negatyv, negatyvus. Egiptas turi ir, kitok, ir kitokių naujienų. Mums pavyko atgauti lėšas, kurios buvo išvežtos iš šalies. E, pavyzdžiui, žemės ūkio sektoriuje gauname nemažai įplaukų iš kviečių. Mes neprašome pagalbos, mes norėtume daugiau pritraukti daugiau investicijų. Ir ponas Bensalem sakė, kad tos investicijos būtų naudingos visiems. Uh, buvo prisimintas Junktinių valstijų vaidmuo po antrojo pasaulinio karo ir maršalo planas. Kalbant apie Elnur partijos opoziciją, mūsų e, vizija grindžiama ne religija, o ekonomika. Ir tą tokią viziją mes esame pateikę, pristatę parlamentui. Taigi, kalbant apie paskolas, paskolos kreditai kartais yra būtini reikalingi ir mes tai suprantame. Ponas Bram iš Niderlandų. Prašau. Uh, Aš, man reikės dviejų minučių. Pirmiausia, klausimas. Daktarė Same Fozai Henin ir ministrui Mohamedui Bensalimui. Regioninis ekonominis bendradarbiavimas yra gana ribotas vidurio rytuose ir šiaurės Afrikoje. Ką jūs, kokias manote, yra perspektyvos tolesnei regioniniai ekonominiai integracijai? Ar manote, ekonomikos, ar pakankamai ekonomikos regione papildo viena kitą, kad galėtų integruotis? Antras klausimas. Geresnė rinkos prieiga Europos Sąjungai ką Niderlandai Europos Sąjungoje labai remia, galėtų pasitarnauti MENA regiono ekonomikoms. Kaip jūs bandote įtikinti tas valstybės Europos Sąjungoje, kurios nenoriai tai žiūri, kad galėtumėte lengviau patekti Europos Sąjungos rinką? Ypač žemės ūkio produktų atveju, ar ne? Na, o dabar žodis ponas, ponu Jeziki. Prašom, kur jūs esate? Prašom, dvi minutės. Mano klausimas ir ponui Bensaramui, Žemės ūkio ministrui, turiu pasakyti, kad mane šiek tiek nustebino, kad nebuvo pateikta jokia ekonominė vizija ar iš Tunizijos, Niso vyriausybės ar kokios nors kitos vyriausybės ar islamo e, partijų pusės. Tarsi nebūtų suprantama kas įvyk, apie tai, kas įvyko. E, revoliucijos, kurios turėjo ekonominius ir socialinius e, šaknis, labai stiprias šaknis. Pamirštame, kad pastarasis dešimtmetis buvo ekonominio augimo metai. Egipto augimas buvo apie 5, 5 procentus, Tuniso panašiai. Ir nepaisant to, turime didžiulę problemą su jaunimo nedarbu. Taigi, kur yra ta politika, vizija biudžeto politikoje, fiskalinėje politikoje, prekybos politikoje. Kalbame apie islamo ekonomiką ir jūs sakote, kad tai, sakote, kad tai yra kaip iš esmės ir labdaros organizacija tarsi būtų. Taigi, ką mano islamo partijos, kad būtų, ką reikia daryti, kad būtų sukurtos, sukurti šimtai tūkstančių darbo vietų, tai yra milijonai darbo vietų visame regione. Labai ačiū toliau. Ponas Ilkinas. Mano klausimas yra apie Egipto ekonomikos ateitį. Ir norėčiau paprašyti pono daktaro Heleno pasidaryti savo nuomonę. Jeigu žvelgiame į Egiptą, tai galima pasakyti, kad e, ekonominė situacija prasta. E, biudžeto deficitas didėja. Egiptas atrodo artėja prie ekonominio kolapso. Žinome, kad vyksta darybos, tačiau galų gale galime į viską žiūrėti kitaip. Jeigu pažvelgsime į ekonominės reformos kitose besivystačiose šalise, matome, kad ekonominė krize būtent paskatino reformas. Kitaip sakant, sakoma, kad gera krizė neturi būti išmesta iš šiukšlių dėžę. Tačiau taip nebūtinai būna. Matėme kitais atvejais, kad Ekonominė krizė sukelia tolesnį politinį, politinį nestabilumą. Klausimas yra, kaip jums atrodo vystosi Egipto atveju? Ar matote pirmiausia tik ekonomikos krizę, ar manote, kad šalis susitars su TVF? Jeigu nėra ekonominės krizės, tai ar manote, kad e, Egipto politiniai veikėjai susitelks ir pradės kalbėti apie ateitį, ar atsiras daugiau politinio nestabilumo ir radikalizavimuose. Labai ačiū. Ačiū, kad kalbėjote trumpai. Dabar paskutinis prašymas suteikti žodį iš salės. Ponas Maniferi iš Tuniso. Ačiū. Turiu dvi pastabas, e, dvi pastabas, tikiuosi užteks dviejų minučių. Pirmiausia, pritariu ponai Bansalemai, Tunise vis dar pavasaris ir aš esu optimistiškai nusiteikęs, atsargiai optimistiškai nusiteikęs. Antra pastaba yra ta, kad kad žadėta suma nebuvo pasiūlyta ir neaišku, ar trūko pinigų, e, valios, ar pasitikėjimo vyriausybė, turint galvoje jos veiklos rezultatus, rezultatus turime patys e, savo kelti tos klausimus, mums reikia daugiau investicijų negu pagalbos. Ir du klausimai yra būtų tokie. Aš nesutinku dėl 130 darbo vietų sukurtų. Jeigu pažvelgtume į Tuniso ekonomiką, pamatytume, pamatytume to rezultatus. Tačiau tiesa, kad e, šimtas tūkstančių žmonių pradėjo dirbti valstybės tarnyboje ir tai yra našta. 80 procentų biudžeto skiriame valstybės tarnybai, taigi kokie planai sumažinti e, E, tuo tą biudžeto dalį, nes kitaip po dviejų metų bankrutuosime. Antras klausimas yra apie vis, pilietinę visuomenę panaudoti e, labdaringai veiklai, turint galvoje, kad tokia politi, e, civilinė visuomenė, pilietinė visuomenė yra politiškai orientuota. Ir čia yra pavojus, kai politinės asociacijos naudoja viešasias lėšas partijų reklamai. Labai ačiū ponios ir ponai už jūsų pasisakymus, indėlį į diskusiją ir už jūsų klausimus. Daugelis klausimų yra susiję su Egiptu, tad bijau, kad mūsų Egipto atstovas e, turės nemažai darbo. Galbūt e, Ar man pradėti nuo jūsų dabar, ar norėtumėte šiek tiek daugiau laiko? Prašom. Ir jums visos penkias minutės. Mins. Dėkoju už užduotus klausimus ir išsakytus komentarus. Tai reiškia, kad dauguma diskusijos dalyvių supranta E, Egipto problemas ir žmonės nori aptarti dabartinę Egipto situaciją. Aš e, tokiais trumpais aspektais pabandysiu atsakyti pagrindinius klausimus. Visų pirma, kalbant apie demografinę politiką, aš e, suprantu, kad demografinės problemos yra tikrai svarbios ir svarbios E, tai ypač, ypač jos yra svarbios e, tose šalise, kurios siekia didesnio išsila, e, iš, išsivystimo socialinė ir ekonominė prasme. Po revoliucijos Egip, Egipto socialinė politika tarsi buvo užgošta kitų politikų, nes buvo e, koncentruojamasi į grinąją politiką, į teisės politiką, griną teisės politiką. Mes įsteigėme nacionalinę e, tarybą, kuri rūpinasi gyventojais, bet e, paprastai tokios tarybos yra e, paveldėtos iš senojo režimo ir joms reikia sukurti tarsi naujas užduotis ir visų pirma jos turėtų kurti stabilumą ir diskutuoti apie socialinės politikos aspektus, nes mes susidurėme su netgi prieštar, įvairiomis netgi prieštaringomis tendencijomis e, Egipte. Yra, pavyzdžiui, tam tikrų pasiekimų e, moterų teisų srityje, e, kai kurie mano, kad to pakanka, kiti mano, kad kad visuomenė turi vystytis pati savaime ir mes neturime ginti Egipto moterų teisių. Tarsi pasi, palikimas, kultūrinis palikimas mūsų bendruomenės ir, ir e, moterų teisų, kova už moterų teises primena senąjį režimą. E, manau, kad mes e, vis tik turime labiau koncentruotis į socialinę politiką, bet e, ekonominė politika tampa e, vis svarbesnė. Egipte. Jeigu mes kalbame apie islamo teoriją ir ekonomiką, mes čia turime daug bičiulių iš, iš islamistų tarpo. Aš kalbu apie savo paties suvokimą, apie savo vertinimus E, islamo judėjimas yra labai įtraukus. Jūs galite islamo judėjime e, atrasti įvairius e, visuomenės aspektus. Jį įsitraukia ir turtingi žmonės, ir, ir vidurinė klasė. Ir, e, is, islamistai turi galbūt kitokį ekonominį suvokimą, aš tą suprantu, bet kaip mokslininkas ir kaip politikas aš labiau orientuojasi į viešąją politiką, e, kokie yra islamistų judėjimo e, rezultatai, koks poveikis. Aš nenoriu dabar kalbėti vien apie ideologiją. Aš labiau norėčiau koncentruotis į viešąją politiką, e, kalbėti apie tai, kaip mes sprendžiame kasdieninės socialinės ir ekonominės problemas. Iki šiol aš nepamačiau jokių ženklių o, o, pokyčių, e, nemačiau, kad sprendžiamos būtų problemos. E, mano kolegos iš parlamento minėjo kai kuriuos pasiekimus. Aš E, suprantu, e, kad aišku, mes gyve, esame gyvi, mes gyvename ir kažkas vyksta kasdieną. E, kai kurie ministrai tikrai puikiai dirba Egipte, bet jeigu aš kalbu apie vyriausybę, kai aš kalbu apie vyriausybę, aš kalbu apie visą tą organą, visą, visą kolektyvą. E, aš nekalbu apie, apie individualius atskirus ministrus ir jų atskirus pasiekimus. Aš kalbu apie visą vyriausybę bendrai ir jos pasiekimus. Ir aš galiu pasakyti, kad manęs netenkina e, tie pasiekimai e, ar tai, ką. E, e, veikia vyriausybė. Egipte yra daug e, politinių partijų ir jeigu jūs pažiūrėsite į Egipto žiniasklaidą, į laikraščius, jūs matysite, kiek yra kritikuojama matome, kad kritikuojama ir vyriausybė, tai mes turime apie tai kalbėti atvirai ir aiškiai. Kalbant apie bendradarbiavimą e, regioninėme ligmenyje, manau, kad mes e, turime konkurencingas ekonomikas arabų pasaulyje ir e, dauguma mūsų problemų vis tik yra politinės. Jeigu jūs pakalbėtumėte e, su a, ar, arabais, arabų e, atstovais, jūs ma, pamatytumėte, kad e, tas arabų pavasaris jo dvasia labai suvienijo žmonės ir jis vienyje tiek ekonominė, tiek politinė prasme, o ekonomika yra labai svarbi jėga, svarbus aspektas, kuris vienyje žmonės. Na ir galiausiai, jeigu ko nors nepamiršau, norėčiau paminėti vieną temą e, ir nenorėčiau, kad būtų ta tema suprasta neteisingai, kai žmonės ją aptarinėja. Politinio pereinamojo proceso metu e, norėčiau pacituoti e, pacituoti vieną mūsų mokslininką, kuris e, tyrinėjo e, pereinamą laikotarpio visuomenės. Ir jis kalbėjo apie tai, kad vyriausybės turi siekti pagerinti žmonių padėtį, sudaryti joms įspūdį, kad gyvenimas gerėja. Ir aš manau, kad mums reikia kažkokios pajėgios, veiksnios vyriausybės, kuri galėtų kažką kurti, kažką pateikti žmonėm, kuris sugebėtų e, bendrauti su žmonėmis, su, su, su paprastai žmonėmis, e, kad žmonės matytų, kad kažkas vyksta. E, taip pat norėčiau čia prisiminti Francis Fakujan, kai jis kalbėjo apie žaban patirtį. Jis sakė, kad žaban sukūrė ne pinigai, o žmonės, kurie užėmė e, svarbiausius postus val, valdžioje. Jie sunkiai dirbo ir ta darbo dvasia, jų veiksmingumas padėjo sukurti naują e, įvaizdį. Manau, kad mes į tai turėtume kreipti dėmesį. E, E, ypač kalbant apie Egiptą, galbūt tai tinka ir kitom arabų pavasario šalims, bet aš nenorėčiau už jas kalbėti. Mums reikia e, valdysenos, pajėgios valdysenos, e, tokios pajėgios vyriausybės, kuri galėtų suteikti žmonėms jausmą, kad jų kasdienėme gyvenime kažkas keičiasi į gerą. Dėkoju, buvo užduota daug klausimų, todėl aš jums suteikiau daugiau laiko atsakyti bet tikiuosi, kad ne visi kalbės taip ilgai, o dabar suteiksiu žodį ponui ministrui Benselem. E, jis, ponė ministrė, jums buvo užduoti klausimai. Euh, Aš tikiuosi, kad jūs e, laikysitės 5-7 minučių pasisakymų skirto laiko. Norėčiau atsakyti į Vengrijos atstovo užduotą klausimą. Kai minėjau maršalo planą, nesakiau, kad jis buvo naudingas rytų ir vakarų Europai. Aš norėjau pasakyti, kad jungtinėms valstijoms buvo naudingas šis, plano, šis planas, ne, ne tik valstybėms, kurio, kurioms jis buvo skirtas. Taip pat uh, sakiau, kad ES valstybės vakarų, Europa, vakarų Europai buvo naudinga teikti paramą rytų Europos valstybėms po e, Berlyno, po gelež, geležinės sienos žlugimo. Aš kalbėjausi su, su Maroko um, ambasadoriumi ir mes esame pasiruošę plėtoti bendarbiavimą su visomis valstybėmis, tai su visomis ES valstybėmis. Kalbant apie uh, palūkanų normą, mes norėtume Tunise palikti galimybę visiems pasirinkti ir apsispręsti. Tie, kurie nori imti e, paskolas iš, iš islamo bankų, gali tai daryti. Kalbame čia ne apie palūkanas, apie dalyvavimą. Muharaba pagrindu bendros gerovės vardan. Ir čia kiekvienas gali pasirinkti, kokia bankinė sistema jam labiau priimtina ir koks bankas jam labiau prie širdies. Ar paprastas bankas, ar islamiškos valstybės e, bankas. Ir atsakydamas į Belgų, ats, Belgijos atstovo klausimą. Norėčiau priminti, kad jūs kalbėjote apie e, islamistinę liberalę ekonomiką. Man e, laukinis islamas yra nepriimtinas, kalbant apie ekonomiką. Man prireiktų daugiau laiko, kad galėčiau išnagrinėti šią temą. Ir tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes kalbame apie islamiškąją, liberalę islamišką ekonomiką, kuri tuo pat metu yra ir sociali ir tai neprieštarauja pasaulio prekybo ar organizacijos principams. Kreipiuosi į Niderlandų e, atstovą. Jis kalbėjo apie regioninio e, ekonominio bendradarbiavimo stygių, apie silpnasias vietas. Tokio bendradarbiavimo e, nėra, nes tai Tai paaiškina anksčiau šalis valdžiusias, valdžiusių diktatūrų e, politiką. Pavyzdžiui, Kadafio diktatūra. Anksčiau vykdyta politika negatyviai paveikė bendradarbiavimą ne tik tarp m, mm, Arabų pavasario valstybių, bet visų regiono šalių. Be to, mes išgyvename, turime kitų problemų. Vakarų Sahara ir ten sunku plėtoti ryšius, e, integruoti visą regioną. Bendrai kalbant apie bendradarbiavimą, tai bendradarbiavimą, poreikį bendradarbiauti apsprendžia visuomenė ir nėra jokių kliučių bendradarbiauti šiauriai ir pietums. Jeigu tik tai bendradarbiavimo abiems pusėms tas, tai yra naudinga paskutinis kalbėtojas sakė, kad nėra ekonominės vizijos. Negaliu per keletą minučių visko aptarti, bet nedarbo problemos, jaunimo problemų, nes mūsų e, popietis posėdžio temos e, yra ekonominė sistema, ekonominė situacija. Jūs neprašėte mūsų pasiruošti kalbėti apie tai, koks yra mūsų požiūris į ekonomiką ir, ir detaliai apie tai kalbėti. E, Tuniso ekonomika anksčiau rėmėsi pajūrio zonų veik, vystimusių. Tai buvo mūsų ekonomikos variklis o šal, vidinį regioną tempė paskui save e, pajūrio zonos, nes visos investicijos buvo sutelktos į pajūrio zonas. Tačiau, li, li, o likusi šalies teritorija, kur yra didžiulė, sulaukia tik 16 procentų investicijų. Dabar mes bandome užtikrinti pusiausvyrą ir ištaisyti tą padėtį. E, Gal, galiu kalbėti, pavyzdžiui, apie Žemės ūkio ministerijos biudžetą. Tai yra tikrai svarbi ministerija. Mes norime pritraukti investicijų ir 76 procentus savo biudžeto lėšų mes numatė skirti veiklai E, ne pajūrio zonose mūsų šalyje. Kaip jau sankiau, anksčiau e, pakrančių teritorijos e, buvo pagrindinės ekonominės veiklos vieta. Mes norime, kad visa, visa šalies teritorija vystytųsi to lygiai, kad tas variklis, tie varikliai atsirastų visuose regionuose. ponas Ferija sakė, kad jis nesutinka su mūsų skaičiais, su, su mano patiktais skaičiais, kad mes su, sukūrėme 230 tūkstančių vietų, jis kalbėjo apie 110 tūkstančių vietų. Galėtume, e, galėtume ginčytis, nes skaičiai yra aiškus. Juos pateikė e, statistikos institutas. Ir kai mm, kai ministras gauna informaciją iš statistikos instituto vadovo, informacija, ta informacija iš karto atsenda Facebook'e. Ji yra tikrai tikra. Ir noriu Jūs patikinti, kad tie skaičiai yra tik, tikslus, kad nuo sausio mėnesio E, mes pas mus sukurta 132 tūkstančiai naujų darbo vietų. O kalbant apie valstyb, postus valstybės valdymo tarnyboje, pavyzdžiui, Žemės ūkio ministerijoje penki tūkstančiai aštuoni šimtai darbuotojų išėjo į pensiją, o juos pakeitė tik tai 760 naujų darbuotojų. Mūsų valstybės valdymo aparatui reikia specialistų, naujų kadrų. Ir būtent todėl mums reikia kurti savo žmogišką į kapitalą. Pas mus yra daug išsilavinusių žmonių, kaip jūs sakiau, daugybė jaunų išsilavinusių žmonių, 250 tūkstančių neturi darbo. Deja, aš turiu jūs nutraukti, sako pirmininkė, nes jūs nes yra dar kalbėtojų mano sąraše. Daktarė Pašy, žodis jums. Ačiū, aš pasistengsiu kalbėti dar trumpiau. Man asmeniškai nebuvo pateiktas joks klausimas, bet pasinaudosiu. Galbūt dėl to, kad mano pasisakymas buvo labai aiškus, aš labai norėčiau, kad taip ir būtų. Norėčiau patikslinti keletą dalykų visų pirma prisiminti klausimą, kurį šį rytą uždavė vienas parlamentaras. Jis sakė, kad jis nesupranta, kaip galima teikti, kad e, judėjimas Maroke, visuomenės judėjimas Maroke buvo nukreiptas. Buvo nukreiptas prieš badą, Iš tikrųjų, tai susiforma, tas susiformavęs judėjimas buvo judėjimas už žmogaus orumą dar vienas dalykas. Manau, kad šiandienos susitikime mes buvome pasirengę kalbėti apie e, politinių islamo partijų užduotis e, ekonomikos srityje, apie tai, kad e, mes pasirinkome dalyvaujamąjį požiūrį. Ir kai kalbame apie apie politinės e, partijas, jos visų pirma yra politinės, o jau kai pridedame žodį islamiškasis, turime omeny ką kitą. Nes, tačiau visų pirma, tos partijos, e, politinės partijos savo svarbiausią užduotimi laiko e, pasiekti, kad žmonių gyvenimas pagerėtų. Kai kalbėjau apie Maroką ir vadinam kai kurias reformas, noriu pasakyti, kad E, Maroke e, tos reformos yra įsibėgėjusios, nes visi ministrai yra atsakingi už net keletą reformų. Pas mus kūrėsi nauja demokratija po konstitucijos pakeitimų e, vyriausybės vadovas rengia posėdį kartą per mėnesį, kuriame svarstomas ekonominės problemos Ir galiu pasakyti, kad e, tos diskusijos susilaukė didesnio susidomėjimo nei futbolo varžybos. Svarbiausias pokytis yra tai, kad žmonės, paprastas žmogus gali dalyvauti politikoje, visi svarsto politinius klausimus, gali dalyvauti diskusijose. Ir kaip jau sakiau, mes bandome dėkti tokį teisėtą požiūrį. Tai tiek. Ačiū. Tikrai nereikia atsiprašinėti. Ir dabar paskutinė mūsų šio raundo e, dalis, paskutinis etapas, apibendrinantis, e, vainikuojantis viską. Dabar sutiksime žodį poniai sąrašą jas, mūsų pranešėjai. Than... Ačiū, nekartodama, ką sakė visi kiti, aš pabandysiu apibendrinti tas temas, kurios nusipelno tolesnių apastymų ir diskusijų. Pono Hanin, ponas Haninas panaudoja terminą politinė ekonomika, tai yra labai svarbus aspektas. Tai reiškia, negalima pabėgti nuo politinių dimensijų, kai kalbame apie ekonominės sąlygas šiuose kylančiuose šalise ir bandyti atskirti šios du dalykus nėra prasmės. Aš pastebėjau išorinę ir vidinę, vidinį aspektą viso to. Kaip sakė ponia Fazli, viduje svarbu, kaip augimas pasiskirsto. Nepakanka ypač tos ašvilise, kalbėti vien tik tai apie skaičius, pavyzdžiui, BVP augimas ar kitus statistinius rodiklius, jie neatspindi to, kaip e, ekonomika yra patiriama viduje. Tai yra politinis ir ekonominis klausimas, būtent kaip augimas pasiskirsto e, tarp gyventojų. Ir svarbus aspektas sukėlęs rezult, e, revoliucijas, būtent turto kaupimas. Būtent, kad mažas elito segmentas kaupia turtą, o tai iškreipia ekonomiką ir sukėlė didžiulį neteisingumo jausmą, kuris privedė prie politinio sprogimo. Klausimas, kurį reikia kelti, yra naujų valdančiųjų partijų, ypač islamo partijų vaidmuo. Čia būtent šios konferencijos tema ir yra. Taip pat ir apie, kalbant apie visas naujasias partijas, kalbant apie atskaitomybę už praeities nusikaltimus, kad dalis tų nusikaltimų pelno būtų gražinta žmonėms, iš kurių jis pavoktas ir užkertant kelią tolesniam tokios praktikos pasikartojimui ateityje, nes naujų vyriausybių stabilumas priklauso ne tik nuo jų sugebėjimo kurti darbo vietas visomis galimimomis priemonėmis, bet ir e, spręsti to neteisingumo klausimus. Ponas e, Hanijanas e, sakė labai aiškiai, kad svarbus yra politinis konsensusas, kad būtų galima vykdyti ekonominės reformas, kurių reikalauja ir išorės veiksniai, bet ir ekonomikane dinamika. Tai svarbu, nes politinis konsensusas blokuojamas dėl visai kitų klausimų susijusių su religija ir visuomenė su kitais dalykais, apie kuriuos kalbėjome šyrit. Pavyzdžiui, menas, žurnalizmas, spaudos laisvė. Tas politinis konsensusas yra visai kitoks. Kaip vykdyti gilias ekonominės reformas, kurios reik, yra reikalingos. Panas Feri kalbėjo apie politinio finansavimo klausimą, ypač susijusiu su asociacijomis, kurios dirba humanitarinį darbą. Manau, kad problema yra platesnė, kuri paliečia mus visus, net ir vakaruose. Tai yra, koks yra gigantiškų reikalavimų, pa, pa, pa, gigančių, gigančios paklausos piniga, pinigams e, poveikis politikai. Tai lemia politika ir ekonominė politika, nes kai politinis finansavimas ateina dėl tam tikrų politinių interesų, tai, tai riboja tai, kokią politinę, ekonominę politiką galima vykdyti. Kitas klausimas, kuris buvo keliamas pabaigoje, buvo apie žmogiškojo kapitaro pasirengimą, norą dalyvauti plėtojant naują ekonominę politiką, pagristą jų politinę orientaciją priklausomai nuo to, kas yra valdžioje. Tai yra žmonės, kurie nedalyvauja, nes nepasitikė valdančiąją partiją. Tai yra svarbus vidaus klausimas. Išorės politinė ekonominė dinamika yra susijusi su išorės parama, kuri buvo silpna po revoliucijų, sternančiai silpna. Palyginti su tuo, kas vyko 1989 metais, kas vyko po antrojo pasaulinio karo, palyginti su to, kas, kiek lėšų buvo skirta Irakui ir Afganistanui. Todėl kyla klausimai, kodėl tokia išorės parama silpna. Ekonominė krizė likusioje pasaulio dalyje, neapsisprendimas ar dėl orientacijos ar kompetencijos, kurios demonstruoja porevoliucinės vyriausybės. Ir vėlgi klausimai dėl politinių vertybių. Ir ar, ar ta ekonominė parama gali būti siejama su sąlygomis dėl tam tikrų politinių vertybių laikymosi šiose šalise. Tai palyginimas su antroji pasauliniu karu Europoje ir Japonijoje šiek tiek nesažiningas, nes tos šalis buvo okupuotas. Ir ekonominė parama buvo teikiama su tam tikrais apribojimais, kur tam tikros politinės vertybės buvo garantuotos. Taigi dabar situacija yra šiek tiek sudėtingesnė. Kitas klausimas, e, ir dar du turėsiu, yra toks, kokiu mastu išorės sąlygos, kurios e, siejamas su parama, ar tai būtų subsidijos ar paskolos, taigi kokiu mastu tos sąlygos yra orientuotos ideologiškai kokiu mastu būtent liberalizmas siejamas su ta e, tarptautinė parama yra būtent ideologinė pozicija iš donorų, kurių, pozicija, kurios laikosi donorai, šalis donorai. Kyla tolesnis klausimas, kokiu mastu, e, daug buvo klausimų, kokiu mastu e, Islamo partijų ekonominė vizija siekia Europoje ir e, Junktinėse valstijose kyla daug neaiškumų dėl e, ekonominės politikos. Ar toliau taikyti griežtas taupimo priemonės ar ne. Taigi mūsų klausim, mums kyla klausimai vakaruose. E, dėl to, kad mes patys neaišk, ne, nesprantame, kokia mūsų ekonominė vizija, o mes reikalavome ekonominės vizijos aiškumo iš tų kylančių ekonomikų, kylančių demokratijų jų gyventojai tai taip pat gali kelti klausimą, kokiu mastu islamo partijos ir jų ekonominė vizija skirta tam, kad pakeistų, išspręstų sisteminės problemas tų ekonominių mm, e, ekonominių disbalansų problemas išspręsti. Kokiu mastu jos e, linkusios pakeisti uh, sisteminės e, disbalansų priežastis. Ar tiesiog e, juos užtušuoti, tiesiog e, paslėpti blogiausias pasakmes tų disbalansų, kad atsiriektų tą pačią pirago dalį kaip ir ankstesni režimai. Labai ačiū. Uh, that, uh, this... Dėkoju, tai ir baigia mūsų antrąjį diskusijų raundą. Išklausėme e, pranešėjos nuomonės, bet jūs su, su, su, pateikėte daugiau klausimų negu atsakymų. O dabar man didžiulė garbė suteikti žodį Europos parlamento vicepirmininkui ponui Macmillian Scott. Jis e, pasakys baigiamasias e, pastabas Manau, kad jūs turėsite daugiau laiko, nes mes jums teikiame žodį netgi dviem minutėm anksčiau negu planuota. Dėkoju, dėkoju. Iš tiesų, tai yra dėka jūsų puikaus pirmininkavimo, kad mes nevėluojame. Aš čia e, pavaduoju E, pona Šulcą, Europos parlamento pirmininką. E, jis negalėjo atvykti, e, todėl aš kaip vicepirmininkas atsakingas už demokratiją ir žmogaus teises ir transatlantinius santykius pasisakysiu vietojo. Prieš kelis metus aš labai domėjausi tuo, kas vyko arabų pasaulyje ir aš prieš porą metų turėjau galimybę Buvau Egipte ir stebėjau e, arabų revoliucijos įvykius. Ir norėčiau e, visų pirma padėkoti mūsų partneriams e, Carnegie Europe fondui, taip pat Egmont fondui ir visiems mūsų kalbėtojams. Mes turime kurti efektyvius santykius su savo kaimynais. Ir ne visuomet tuos kaimynus lengva su, suprasti, ypač mūsų piliečiams. Ir manau, kad šios konferencijos tikslas yra tiesti e, tiltus ir um, siekti veiksmingesnės kaiminystės. Taip pat yra e, svar, kitas svarbus aspektas galvoti apie regiono ateitį. E, E, ir e, čia mes turime nepamiršti politinių procesų, kurie vyksta Tunise, Libijoje, e, Egipte ir, ir kitose šalyse, tokiuose kaip Marokas. Rinkimų rengimas yra sudėtingas uždavinys. Ir norėčiau šiame kontekste iš Europos patirties akcentuoti du dalykus. Visų pirma, demokratija yra procesas ji turi būti efektyvi. E, jeigu laimi rinkimus 40 procentų plus vienu balsu, e, e, turi vis tiek gauti visos tautos palaikymą, kurdamas institucinę sistemą. E, toje šalyje. Todėl reikia įsiklausyti į žmonės, į jų idėjas. Demokratijoje kiekvienas turi teisę išsakyti savo nuomonę. Todėl yra labai svarbu, kad institucijose būtų atstovaujamos visos visuomenės grupės. E, užsienio reikalų komiteto pirmininkas Elmaras Brokas šiandien teisingai pastebėjo, kad e, demokratijos pagrindiniai e, požymiai yra pus, pusiausvyrą ir kontrolę. Ir e, demokratija taip pat yra galimybė pralaimėti ir paskui laimėti vėl. E, taip pat demokratija yra neįmanoma be pusiausvros tarp institucijų, tarp valdžios pasiskirstimo, be nepriklausomos, nepriklau, nepriklausomos teisminės sistemos. Konstitucinis procesas tik prasidėjus, gal visos visuomenės grupės ir visos politinės organizacijos turėtų prisijimti atsakomybę. E, E, jeigu mes tą darytume, tai tuomet e, atsirastų naujas autoritarinis režimas. Jeigu to nedarysime, tai tuomet atsiras e, naujas autoritarinis režimas. Todėl, kurdami demokratiją, jūs galite tikėtis, kad Europos parlamentas ir kitos institucijos jūs palaikys. Europos parlamentas uh, kiekvienais metais pagerbia tos žmonės, kurie paukoja savo gyvybę, e, savo gyvenimą, e, kovodami už laisvę. Ir mes teikiame tokiom, tokioms asmenybėms Sakarovo premiją. 2011 metais e, Sakarovo premija buvo skirta penkiems arabų pavasario aktyvistams iš Egipto, Libijos, iš Sirijos. Ir ir iš Tuniso. Ir mes e, turime nepamiršti e, tų jaunų žmonių ir moterų, e, kurie, kurie paukojo savo gyvybės, jie kovojo už, už laisvę ir demokratiją. Kai prezidentas Narzuki e, kreipėsi e, į Europos parlamentą vasario plenarnėje sesijoje, jis pabrėžė, kad revoliucijos e, buvo ne nacionalistinės, jos buvo socialinės ir demokratinės. E, mes manome, kad e, žmogaus teisės yra universali vertybė ir ją, e, jos turi būti vienodai gerbiamos visame pasaulyje. Todėl negalima pažydinėti žmogaus teisų atsižvelgiant į, pavyzdžiui, tikėjimą ir panašiai. Taip pat ekonominis augimas yra stabilizacijos proceso pagrindas. Deja, ekonominis progresas, ekonominė pažanga arabų pasaulyje yra e, per lėta. Todėl mes turime skatinti ekonomikos augimą, e, kad padėtume visiems, o ypač jaunimui, e, gyventi oriai ir susikurti atitinkamą gerovę. Taip pat manau, kad mes visi e, kartu turime kovoti su iššūkiais, bet e, tą darydami turėtume gerbti vieni kitus ir tokiu būdu siekti saugumo ir skaidrumo. E, dar kartą norėčiau visiems padėkoti, kurie pasisakė šioje konferencijoje. Dėkoju už jūsų malonius žodžius. Ponios ir ponai, mes baigiame šiandieninę E, šiandieninį posėdį, e, kuris vyksta, vyko Europos parlamente, o rydienos programa e, rytoj diskusijos prasidės 9 valandą, taigi rytojus diskusijos, rytojus, rytojus programa vyks universitetų fonde Egmonto gatvėje, tai yra netoli nuo čia. Ir aš tikiuosi, kad Karnegi fondo atstovai jums parodys, kur yra tas pastatas. Na ir galiausiai, ponios ir ponai, norėčiau uh, maloniai padėkoti visiems jums už tai, kad dalyvavote, kad pasisakėte šiose, šio, šioje konferencijoje. Ir taip pat norėčiau uh, padėkoti visiems uh, organizatoriams šito ypatingai įdomaus seminaro. Mes jau ne pirmą kartą šiandien minime, kad tai tikriausiai yra pirmoji konferencija, e, kur pakviesti žmonės pasakė labai daug ir kad mes čia gal, turėjome galimybę pasikalbėti su uh, su netgi islamistinių partijų atstovais, o tą galimybę turime nedažnai, o šitos partijos savo šalise vaidina svarbu vaidmenį. Taigi norėčiau visiems dalyviams padėkoti, norėčiau palinkėti visiems gražaus vakaro ir vaisingos darbo dienos rytoj. Ačiū.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

Pirmoji dalis, pirmas pakeitimas, pirmoji dalis, e, kolega Galer paprašė balsavimo dėl atskiro balsavimo, šiuo metu jisai e, yra misijoje kaip rinkimų stebėjimo misijos vadovas Pakistane. Ir turiu pasakyti, kad esant tokiom aplinkybėm, atsižvelgiant į tai, kas vyksta toje šalyje, mes turime jį tikrai uh, pagerbti ir reikia apskritai pripažinti, kad kolegos turi tikrai daug drąsos, jeigu imasi tokių pareigų. Ponės Hakė, norėjote pasisakyti, ne? Tai, ponė pirmininkė, aš galvau, kad mes pradėsime balsuoti. General, genera, generalinis sekretoris e, įtraus šitą pastabą į protokolą. Wer ist für den Teil 1 des Änderungsantrags 1? Pirmas, e, pirmoji dalis, pirma, pir, kas už, kas prieš susilaikė priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta, trečioji, kas už, prieš susilaiko priimta. Antro, antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Trečiasis pakeitimas Jis bus perimtas ketvirtą A pakeitimą, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas, kas už, prieš susilaiko priimta, devintas kas už, prieš susilaiko atmesta, dešimtas kas už, prieš susilaiko priimta, vienuoliktas kas už, prieš susilaiko priimta, dvyliktas kas už, prieš susilaiko priimta, tryliktas kas už, prieš susilaiko priimta. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl visos nuomonės. Hm? Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 48 balsavo už, niekas nebalsavo prieš ir vienas susilaikė, taigi pranešimas pat, pat priimtas. Mes rasime tą žmogų, kuris susilaikė. Toliau ponios Hakė pranešimas. Ar kas nors turi kokiu nors pastabu, ponė kolegė, neturite, tai gerai. Kas už pirmąjį kompromisą? Kas prieš susilaiko priimta? Toliau 52 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau 59 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Nors man atrodo, kad atmesta. 59 e, pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 25 už 26 prieš 60 pakeitimas kas už prieš susilaiko. Patikrinsime, nors atrodo, kad čia bus panaši dauguma. Baigiame balsuoti. 30 už 22 prieš priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 62 pakeitimas. E, tik tai tokia jo ribota forma, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 65 kas už, prieš susilaiko priimta, 66 kas už, prieš susilaiko. Prašau. Balsuojame dėl 65, kas už, prieš, priimta. Taigi jie balsavo už. Ne, mes jau du kartus balsavome dėl 65. 66. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 67. Kas už? Prieš. Susilaiko. Manau, kad kolegos Landsbergio pakeitimas komunistų dėka yra patvirtintas, bet, bals, pa, bet patikrinsime. Elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigtas. Nein, 24 už 28 prieš at, atmesta. To alijanso nepakako. 68 kas už, kas prieš susilaiko taip pat atmesta. 69 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 70 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 71 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Toliau 72 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 73 kas už, prieš, susilaiko priimta. 74 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Norite patikrinti? 74. Balsuojame dėl 74. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 28 už, 25 prieš priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko at, e, priimta. Toliau 79 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 80 kas už, prieš susilaiko priimta. Prašau. Varum? Antrag 81 zwei Teile. 81 pakeitimo dvi dalis. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko atmesta. Antroji, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 82 kas už, prieš, susilaiko priimta. 83 kas už, prieš, susilaiko nelabai aišku. Patikrinsime. Balsuojame dėl 83. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 26 už 29 prieš atmesta. Penktas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 89 kas už, prieš susilaiko priimta. 90 kas už, prieš susilaiko atmesta, 92 kas už, prieš susilaiko atmesta, 93 kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 30 už 24 prieš priimta. 90, 94 kas už prieš susilaiko. Man atrodo, kad ta pati dauguma priimta. Pritarėte man gerai. 95 kas už prieš susilaiko priimta. 96 kas už prieš susilaiko patikrinsime. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Baigtas. Dvidešimt aštuoni už, dvidešimt du prieš priimta. Kolega Sarijus Volski netgi tris kart balsavo, bet man atrodo to nepakako vis tiek. <laughs> 97. 97. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 98. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 99. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 100. Kas už, prieš, susilaiko pri, atmestas. 101. Kas už? Prieš susilaiko. Patikrinsime. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 23 už, 27 prieš atmesta. Čia buvo 101, 102, kas už, prieš susilaiko atmesta. 103, kas už, prieš susilaiko atmesta. 104 kas už, prieš susilaiko patikrinsime. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 26 už 29 prieš atmesta. 105 kas už, prieš susilaiko atmesta. 106 kas už, prieš susilaiko atmesta. 107 kas už, prieš susilaiko priimta. 108 kas už, prieš susilaiko atmesta. Šeštasis kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 115 pakeitimas, balsavimas dėl atskirių dalių, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko atmesta. 118 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 117 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 100 pat Patikrinsime, nes socialistai nebalsavo. 117. Balsuojame dėl 117 pakeitimo. The vote is closed. Baigiame balsuoti. 26 už 25 prieš priimta. 116 dėl jo nebalsuosime, dėl 119. Jeigu 118 pri, priimtas, tai tuomet šitie atkrenta. Teisingai suklydau. 119 kas už prieš susilaiko atmesta. Septintasis kompromisas su žodiniu pakeitimu. Pone pranešėja, prašau. Chair, like the... Ačiū pirminkė siūlo atmesti žodinį pakeitimą ir balsuoti dėl kompromisą, kai buvo nuspręsta darybose, kurios vyko bendradavimo dvasia. Todėl norėtume laikytis tuo teksto <clears throat> be žodinio pakeitimo. Kas už septintąjį kompromisą? Kas prieš? Patikrinsime. Apšimas geschlossen. Balsavimas baigtas. Der Antrag ist 30 zu 27 angenommen. 30 už 27 prieš. E, tada 126 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 127 kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 26 už, 30 prieš atmesta. 128 kas už, prieš susilaiko atmesta. 129 kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime. Mr. Sajus-Volski, we are in the middle of, of a vote. Pone Sarišvolski, mes dabar balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Dar trūksta trijų balsų. 23 už 34 prieš atmesta. 131 kas už. Atsiprašau, 130 kas už. Prieš susilaiko priimta. 131 kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Apšimų įskišlosim. Balsavimas baigtas. 27 už 32 prieš atmesta. 132 ir 136, kas už prieš susilaiko atmesta. 133 ir 137, kas už prieš susilaiko priimta. Toliau aštuntasis kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 140 pakeitimas kas už, prieš susilaiko primta, 9 kompromisas kas už, prieš susilaiko primta, Toliau dešimtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 149 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patikrinsime. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti 28 už, 32 prieš atmesta, 150 kas už, prieš susilaiko atmesta. 151 kas už prieš susilaiko atmesta. 152 kas už prieš susilaiko atmesta. 11 kompromisas kas už prieš susilaiko primta. 159 pakeitimas kas už, prieš susilaiko primta, 160 kas už, prieš. Kas čia buvo? Džofri. Atmesta vėl. Tai turiu pasakyti, kad šitas balsavimas buvo viską nu-, nulementis. Priimta. 161 kas už prieš susilaiko. Neaišku. Patikrinsime. Apšimus geschlossen. Baigiame balsuoti. Balsavimas baigtas. 31 už 28 prieš priimta. E, vienu EPP nariu yra per daug šioje salėje. 162 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 163 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 164 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 165 kas už, prieš, patikrinsime. Antrag, das ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 28 už, 27 prieš priimta. 166 kas už, prieš susilaiko priimta. 167 kas už, prieš susilaiko primta, 168 kas už, prieš susilaiko primta, 169 kas už, prieš susilaiko priimta. 170 kas už, prieš susilaiko priimta. 171 e, trumpesnė versija kas už, prieš susilaiko atmesta. 12 kompromisas kas už. Jeigu socialistai balsuotų e, pir, pirmame raunde, nereiktų to antro raundo. Jūs šiandien visi tingite. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dvyliktas kompromisas, kas už, prieš susilaiko primta. Tryliktas kompromisas, kas už, prieš susilaiko primta. Keturioliktas kompromisas, kas už, prieš susilaiko primta. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 24, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 25, kas už, prieš, susilaiko primta. 26, kas už, prieš, susilaiko primta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko primta. 16 pakeitimas 16 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko primta. 35 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko primta. 36 pakeitimas. Jis atkrenta. 39. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 40 kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime. Apšimas išlausim. Balsavimas baigtas. 27 už 30 prieš atmesta. 41 kas už, prieš susilaiko atmesta. 42 kas už, prieš susilaiko atmesta. 43 kas už, prieš susilaiko atmesta. Pirmasis, kas už, prieš susilaiko atmesta. Antras, antrasis, kas už, prieš susilaiko priimta. Trečias, kas už, pri... antrą norite patikrinti. Balsavimas baigtas. Per daug 33 už, 27 prieš priimta. Trečiasis, kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Penktas, kas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Septintas ir aštuntas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Devintas, kas už, prieš prieš susilaiko atmesta, dešimtas kas už, prieš susilaiko atmesta, antrasis žodinis pakeitimas kas už, prieš susilaiko primta, dvyliktas kas už, prieš susilaiko atmesta, tryliktas kas už, prieš susilaiko atmesta, keturioliktas kas už, prieš susilaiko atmesta. 14. Tikriname 14. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 30 už 27 prieš priimta. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso teksto. Pradedame balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 54 už, vienas prieš. E, pranešimas patik, e, priimtas, ponė Ibragič. Ačiū, ponė pirmininkė. APP e frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes manome, jog šis pranešimas dėl yra skiltas žiniasklaidos ir spaudos situacijai pasaulyje, o ne Europos Sąjungoje. Norėjau, kad tai būtų patikslinta. Dėkoju, pažymėsime taip, tačiau dar kartą norėčiau pasakyti, Man atrodo, kad teisingai, kad tokiame pranešime parašyta, kad ES turėtų būti pavyzdys, tačiau tai nėra pranešimas dėl vidinės ES situacijos, nes kitaip mes susilauktume kitų komitetų nepasitenkinimo, mes e, turime patikrinti, ką jie mums siunčia, nes yra e, ir kitas pranešimas dėl žiniasklaidos politikos, e, todėl aš norėčiau paprašyti jūsų E, kad į e, AFET komiteto e, prerogatyvą nepatektų kažkieno norai. Manau, kad mes turime paklusti taisyklėms ir jeigu jūs e, nieko prieš, tai aš atkreipsiu sekretoriato dėmesį į tai taip pat. Toliau Milan Mon pranešimas. 38 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 39 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 40 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 41 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 42 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 43 su žodiniu pakeitimu, rūžeko pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Kaip penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, e, priimta. 46 pakeitimas, ne? Taip. 46 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Penkiasdešimt ketvirtas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Čia vėlgi yra pakeitimai, kurie yra inta komiteto e, kompetencijoje. Čia toks e, chaosas šiek tiek, bet mes balsuojame 55, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 56, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, šeštasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 62 ir 63 pakeitimai, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 64 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Bet patikrinkime. Tai buvo 64 pakeitimas, balsuojame. Die Abstimmung ist fast geschlossen. Balsavimas beveik baigtas, dabar jau baigtas. 23 už 33 prieš atmesta. 65 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 66 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 67 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 68 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 69 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 70. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 7. Kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 77. Pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 78. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 8. Kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Toliau devintas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 85 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 86 balsavimas dėl atskirų dalių, pirmoji dalis kas už, ačiū, priimta. Galite pasakyti ir tie, kas yra prieš ir, ir susilaikę, taigi tikrai priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. Bet patikrinsime. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 23 už, 34 prieš atmesta. 88 kas už. Neatsiprašau, 87 kas už, prieš susilaiko atmesta. 88 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 89 trys dalis. Pirmoji, kas už, kas prieš susilaiko primta, antroji, kas už, prieš susilaiko atmesta, trečioji, kas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 93 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta Patikrinsime, nors man atrodo, kad atmesta. It's, it's a no, clear no. Who is called here check? It's closed. Balsavimas baigtas. Kas paprašė patikrinti? Kas čia šaukia ček? Tu? Kažkas čia šaukia ček, prašė patikrinti, mes atrasime tą žmogų. Toliau 97 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 98 kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 99 kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. Šimtasis kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. Šimtas pirmas kas už, prieš susilaiko priimta 103. Taip, 100 ar 102 kas už, prieš susilaiko priimta 103 kas už, prieš susilaiko atmesta 104 kas už, prieš susilaiko priimta 105 kas už, prieš susilaiko atmesta. 11 kompromisas kas už, prieš susilaiko primta. Toliau 110 pakeitimas. Trys dalys. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko primta. Antroji kas už, prieš susilaiko atmesta. Trečia dalis pati atkrenta. 111 kas už. Pirmoji dalis buvo patvirtinta, taigi jubiliejus bus švenčiamas toliau. Galime balsuoti dėl trečiosios dalies, kas už, prieš, susilaiko primta. 111 pakeitimas kas už, prieš susilaiko primta, 112 kas už, prieš susilaiko primta, 113 kas už, prieš susilaiko atmesta, 114 kas už, prieš susilaiko primta. 115 kas už, prieš susilaiko atmesta. 116 kas už, prieš susilaiko atmesta. 117 kas už, prieš susilaiko atmesta. 118 kas už, prieš susilaiko atmesta. 119 Trys dalys. Pirmoji, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji, siūloma išbraukti žodį libera, liberalus, kas už, kas prieš, atmesta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. 120 kas už, prieš susilaiko. Atmestas 121 kas už, prieš susilaiko. Atmestas 122 kas už, prieš susilaiko. Priimta 123 kas už, prieš susilaiko. Atmestas 124 kas už, prieš susilaiko. Priimta 125 kas už, prie, prieš susilaiko. Atmestas 126 kas už, prieš susilaiko atmesta. 12 kompromisas kas už, prieš susilaiko primta. 127 kas už, prieš susilaiko atmesta. 130 kas už, prieš susilaiko atmesta. 131 kas už, prieš susilaiko atmesta. 13 kompromisas, kas už, prieš susilaiko primta. 135 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko primta. 136 kaip papildymas 135, kas už, prieš susilaiko primta. 14 kompromisas, kas už, prieš susilaiko primta. 139, kas už, prieš susilaiko atmesta, priimta. 140, 143, kas už, prieš susilaiko atmesta, 144, kas už, prieš susilaiko atmesta, 145, kas už, prieš susilaiko atmesta, 146, kas už, prieš susilaiko atmesta, 147 kas už prieš susilaiko atmesta, 148 kas už prieš susilaiko atmesta, 149 kas už prieš susilaiko atmesta, ketvirtas žodinis pakeitimas kas už prieš susilaiko priimta, 151 kas už prieš susilaiko atmesta. 152 kas už, prieš susilaiko primta, 15 kompromisas kas už, prieš susilaiko primta, 16 kompromisas kas už, prieš susilaiko primta, 17 kompromisas kas už, prieš susilaiko primta, 165 kas už, prieš susilaiko atmesta, 169, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime. Antrag. Äh, Apštimus kišos. Balsavimas baigtas. 25 už 33 prieš atmesta, 170 kas už, prieš susilaiko atmesta,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 198 kas už, prieš susilaiko primta, 199 kas už, prieš susilaiko atmesta, 200 kas už, prieš susilaiko atmesta, 201 kas už, prieš susilaiko atmesta, 202 kas už, prieš susilaiko primta, 203 e, atkrenta, 9 kas už, prieš susilaiko atmestas, 10 kas už, prieš susilaiko atmesta, 11 kas už, prieš susilaiko atmesta, pirmasis kompromisas kas už, prieš susilaiko primta, antrasis kompromisas. E, atsiprašau, 15 pakeitimas kas už, prieš susilaiko primta, antras kompromisas kas už, prieš susilaiko primta, 22 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Trečias kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 25, kas už, prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 30 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 32 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaiko primta, 33 kas už, prieš susilaiko primta, 34 kas už, prieš susilaiko atmesta, 35 kas už, prieš susilaiko atmesta, 36 kas už, prieš susilaiko atmesta, 37 kas už, prieš susilaiko primta, pirmasis kas už, prieš susilaiko atmesta, antrasis kas už, prieš susilaiko primta, trečiasis kas už, prieš susilaiko primta, ketvirtas kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime. Abstimmung ist geschlossen. Ist mit 26 zu e, Balsavimas baigtas 26 už 30 prieš atmestą, 5 kas už, prieš susilaiko atmestą, 6 kas už, prieš susilaiko atmesta, septintas kas už, prieš susilaiko atmesta, aštuntas kas už, prieš susilaiko atmesta. Dabar elektroninis balsavimas. Abstimmung geschlossen. Baigiame balsuoti. 47 už, 6 Mm, e, prieš e, pranešimas patvirtintas. Gerbiami kolegos, norėčiau pateikti pasiūlymą. E, paprašykite savo frakcijose, kad jį palaikytų. Prašau tylos salėje. Bus balsuojama dėl INTA rekomendacijos, dėl transatlantinių darybų gegužės mėnesio, o mūsų grafikas yra birželis. Manau, kad tai nėra prasminga, reikėtų vieną bendrą diskusiją surenkti. Jeigu jūs sutarėte, pasarstykite savo frakcijose, tai padarysime e, tą bendrą diskusiją gegužės mėnesį. Ar sutinkate? Mes norėtume transatlantinę diskusiją surenkti kartu su INTA gegužės mėnesį, o ne vieną gegužės renkti mėnesį, o kitą birželio. Pasikalbėkite su savo frakcijomis dėl šio pakeitimo. Mūsų sekretariatas pasistengs, kad tai būtų praktiškai įmanoma padaryti. Ačiū, posėdis baigtas. Long life to the press.